susilaikė, priimta. Balsuojame e, dėl pakeitimo žodžių, kurį pateikė ponė Intvelt. E, dėl B konstatomosios dalies. Pone Intvelt nori pasakyti. got it. Okay, thank you. Uh, yes, Chair, thank you. Ačiū. Ačiū. Ačiū, mes siūlome žodinį pakeitimą, išbraukiant tą konstatuojamą dalį, nes ten daroma nuoroda į pranešimą, o tas pranešimas jau vakar paskelbtas viešai, tai ta nuoroda nebereikalinga. Ar yra prieštaravimų šiam žodiniam pakeitimui? prieštaravimų nematau, todėl balsuojame dėl šio žodinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti.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 Dabar balsuosime dėl S iniciatyvos dėl apdulkintojų. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas už. Patvirtinta. Dabar norime pasitikrinti. Taip. Dėl dvyliktojo elektroninis balsavimas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Kolegos, prašau, aukščiau kelkite rankas. Vienuoliktoji dalis, dvi dalis už pirmąją, prieš, susilaikė, tvirtinam, antroji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 17 dalis, originalusis tekstas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Po 19 dalies, trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. atkrenta pradinis tekstas, penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti, baigiame balsuoti. Tvirtinam. 27 dalis pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam tvirtinam. 43 dalis, dvi dalis už pirmąją, prieš, susilaikė, tvirtinam. Už antrąją, prieš, susilaikė, tvirtinam. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. P konstatuojamai dalis, pradinis tekstas, ne, mes jau nukeliavome toliau. B konstatuojamai dalis, dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, tvirtina. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Pradinis tekstas Q konstatuojamoji dalis, atsiprašau. Kolega, dėl darbo tvarkos. Dėl darbo tvarkos. Tikrai ne, neįtikėtina, kad jūs neleidžiate pasitikrinti, kai kolegos šaukia ček. Netai balsuojama. Ich, ich hab, es ist die, die, die. Pirmininkas, rezultatas buvo visiškai akivaizdus, todėl šis prašymas buvo visiškai nepagristas. Jeigu man būtų kilę abejonių, būtinai paprašyčiau pakartotinai balsuoti Q konstatuojimo dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam Tvirtinam, prašom, dėl darbo tvarkos 213 vieta, prašom. Taip, aš 113 vietoje sėdžiu. Norėčiau priminti, kad reglamente yra parašyta, kad e, posėdžio pirmininkas neturi nuspręsti, ar e, reikia tikrinti ar ne. Jeigu parlamentaras prašo tikrinti balsavimą elektroniškai, jis turi teisę to reikalauti. Na ir aš pacituosiu darbo uh, tvarkos taisyklės, sprendimą priima pirmininkas. U konstatuojamoji dalis, pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. AG konstatuojama dalis, pradinis tekstas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar balsuojame dėl viso dokumento už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Ačiū visiems. Dabar sąlygų skaitminiai sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarimas. Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Balsuojame dėl antro pakeitimo už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. Septintasis septintoji dalis pradinis tekstas už pirmąją prieš susilaikė tvirtinam už antrąją prieš susilaikė pasitikrinam. Prašome balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntoji dalis, pradinis tekstas už pirmąją, prieš, susilaikė patvirtinta, už antrąją dalį, prieš, susilaikė patvirtinta Tvirtinam. 11 dalis, pradinis tekstas už pirmąją, prieš, susilaikė, tvirtinam. Antroji pakeitimo dalis, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Dvyliktoji dalis, Pradinis tekstas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė tvirtinam, už antrąją dalį, prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Pradinis tekstas, trys e, dalys, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta trečioji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. Pradinis tekstas, dvi dalis už pirmąją, prieš, susilaikė tvirtinam už antrąją, už, e, balsuojam, prieš, susilaikė tvirtinam. Pono Brajer pakeitimas. Pone Brajer, jums žodis. Ačiū. 182 e, taisyklė leidžia manęs paprašyti e, žaliųjų frakcijos vardu pakeisti mūsų pakeitimus 6, 7 ir 8, ten yra įsivėlusi klaida ir e, reikėtų įrašyti tik anonimize, o nieko daugiau, todėl prašau išbraukti uh, or sedanamais iš mūsų pakeitimo. Ir šis žodinis pakeitimas galioja šeštajam pakeitimui du kartus, septintajam, aštuntajam po vieną kartą atitinkamai, nes tai yra būtina nuolant išsaugoti slaptumą gydimo procedūrų bei tinkamai atspindėti komisijos vykdytų konsulta konsultacijų rezultatus. Dėkui. Ačiū. Ar yra prieštaraujančių šiam žodiniam pakeitimui. Nėra reikalingo narių skaičiaus Ja, wir haben, wir haben die nötige. Yra reikalingas narių skaičius. Negalime balsuoti dėl šių žodinių pakeitimų. Ponas Brayer, kolega, prašom. Be mikrofono. Pone pirmininkė, tokiu atveju 180 taisyklė, penktoji dalis, frakcijos vardu atsijimu e, šeštą, septintą ir devintą pakeitimus. Supratau, pakeitimai atsiimti, todėl balsuojame dėl 23 dalies, aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, Tvirtinam. 24 dalis, dvi dalis už pirmąją, prieš, susilaikę, tvirtinam už antrąją, prieš, susilaikė, tvirtinam 25 dalis, pradinis tekstas, dvi dalis už pirmąją, prieš, susilaikė tvirtinam už antrąją prieš susilaikė atmesta. Norima pasitikrinti, prašom. Rezultatas tikrai neaiškus, kadangi visa kairė nieko nerodė. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 41 dalis, dvi dalis už pirmąją, prieš, susilaikė, Tvirtinam už antrąją, prieš, susilaikė, tvirtinam. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl viso dokumento už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Sveikinu ir ačiū visiems. Dabar prašau e, kuo tiliau ir kuo greičiau palikti salę visų, kurie nenori paaiškinti savo balsavimo motyvų šiandien. Netrukus perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Kolegos, norėčiau pradėti paaiškinimus dėl balsavimo. Pradedame nuo rezoliucijos e, dėl neapykantos kurstimo prieš LGBT. Žodžio prašo ponia Benjo. Prašom. Gerbiami kolegos, daugėja homofobinių išpolių mūsų visuomenėse. Tai ir įžeidimai, ir smurtas prieš žmonės dėl jų lytinės orientacijos. Tai yra tam tikros jūsų politinės rezultatas. Jūs nuolat kalbate apie migraciją. Tai yra tikra krizė. Religinis fundamentalizmas yra konkrečiai susijęs su homofobija. Kairieji ideologai rūpinasi tik tai savo interesais. Vis, dėl, dėl visko kalti nekontroliuojami srautai žmonių iš tų šalių, kur LGBTI diskriminacija yra tiesiog norma. Yra daug norinčių pasisakyti, todėl prašau laikytis labai griežtai pasisakymo laiko, ponas Kelleher. Mane liūdina kai kurių valstybių narių vyriausybių veiksmai dėl LGBTI diskriminacijos. Aš balsavau todėl, kad norėjau parodyti solidarumą su tais žmonėmis. Argi istorija mums neparodė, ką reiškia, kai atskiriama viena grupė žmonių nuo kitos. Lygiai taip pat e, ta idėja, kad reikia sukurti LGBTI laisvas zonas, yra apgailėtina idėja šie žmonės turėtų naudotis tokio, tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir visa visuomenė. Jeigu kažkas nori apriboti jų teisės, tai reikėtų pagalvoti, ar jiems vieta, toms valstybėms vieta ES. Airija balsavo už tai, kad civilinės, <clears throat> civilinės santokos būtų praplėstos ir apimtų LGBTI tiems, kurie prieštarauja tokiam teisų išplėtimui, e, juos reikia įvardyti ir sugėdyti. Pirmininkė kolegos, šiais metais Gazeta Polska laikraštis, tai yra pagrindinis Lenkijos laikraštis remiantis Lenkijos vyriausybę, išplatino libdukus nuo LGTBI laisvą zoną. Ir daugelis vietos savivaldybių Lenkijoje paskelbė, kad jos bus tokios zonos. Būtent taip kalbame apie lygybės idealus Lenkijoje. Deja, Lenkija nėra vienintelė. Yra daug tokių lygybės grovimo akcijų visoje Europoje. Europos rytų ir vidurio Europos valstybės turi nepamiršti homofobiją e, ir vakarų Europoje reiškėsi. Tokių pažeidimų atveju yra vis daugiau ir daugiau. Ir e, žmogaus teisės yra universalios, visuotinės ir tie, kurie užsipuola prieš LGBTI teisės, užsipuola prieš moterų teisės, migrantų, užsieniečių teisės, prieš ekonominės, socialinės teisės, darbuotojų teisės yra visi vienodi. Išpolis prieš teisės yra išpolis, bet kokiu atveju <clears throat> šis rezoliucijas yra nukreiptas prieš Lenkiją, kad būtų apgintos LGBT teisės ir aš jai pritariau. Tačiau toliau, ponė e, Šela Ričiai. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Lenkijos LGBTI bendruomenė išsakė daug įvairiausių komentarų. Dabar yra uh, madinga būti nusiteikusiam prieš gėjus. Mes nebesijaučiame saugus. Atsirado naujas įprotis uh, priešintis vakarietiškai LGBTI uh, E, tendencijai. <clears throat> Tai tarsi papildo priešinimas imigrantas. Aš nebematau salėje tos kolegės, e, kuri e, kalbėjo apie uh, žmonių gyvenančių žemiau nuo Saharos fobiją, nes tie žmonės yra kitokie ir mes turime būti nusteikę prieš juos. Socialistų uh, regionio parlamento narė paskelbė LGBTI uh, priešingų deklaracijų. Ir neseniai jie mums pasakė, visas tas LGBTI e, reiškinys yra kažkas nenormalu. Mes su, su kažkokią iškrypusią mažumą turime tartis ir traktuoti juos kaip sveikus, normalius visuomenės narius. Mes saklai manome, kad Lenkai gali toleruoti homofobiją. Tai jie to nedaro ir to neturi būti. Neapykanta, kurią skatina E, Lenkų vyriausybė yra tarsi pateisinamas išpolių žodinių ir smurtinių ir tai yra nepriimtina. Europos parlamentas, komisija ir taryba turėtų kartu pasmerkti tokius išpolius. Aš balsavau už šitą rezoliuciją, nes noriu, kad uh, taryboje galų gale būtų pašalinta kliūtis atitinkamam teisės aktui, kurį jau galioja 11, 11 metų. LGBTI teisės yra pagrindinės teisės. Ir jeigu esame europiečiai, tai valstybės narės privalo juos saugoti pagal sutartį ir pagal tarptautinius teisės aktus. Tie žmonės patiria pavojų Europa nėra vieta homofobams. Įsikalkite tai savo į galvą. Dėkui, koleginė, kolegove, ja man pochopenį. Ačiū toliau, panė Šodrava, kolegos. Aišku, aš suprantu, kad e, neįgaliai asmenys turi savo teisės ir kitos mažumos turi teisės ir visoms mažumoms teisės turėtų būti suteiktos ir garantuotos. Ir aišku, kad aš esu prieš LGBT žmonių diskriminaciją. Mes turime prisiminti, kad tai prieštarauja pagrindiniams konstituciniams principams ir ES principams. Aš esu įsitikinusi, kad tai e, pažeistų ir Lenkijos konstituciją. Ka, tai, kad e, kokia nors zona yra paskelbiama kaip prieš LGBTI nukreiptą zoną, kurioje LGBTI nėra kaip ideologinį dalyką, e, kursto neapykantą. Aš su tuo negaliu taisys. Kita vertus, aš, supra, aš manau, kad tai yra Lenkijos problema ir Lenkija pati ją turėtų išspręsti. Ir aš esu įsitikinusi, kad Lenkijos piliečiai pasipriešins tokiam neapykaitos kurstimui ir e, tokiam ideologiniam e, reiškiniui. Todėl aš susilaikiau. Daniel Hanan. You, Ačiū pirmininkės pavaduotojų, pirmininko pavaduotojų. Dar kartą turime rezoliuciją, kurioje kalbame apie visą kokilmę mes turime parengti bendrą Europos politiką dėl motinystės, dėl kilmės, reikia viskam standartų. Mane visuomet stebina tai, kad vyriausybės nori diskriminuoti savo piliečius pagal lytinę pakraipą. Aš savo valstybėje labai anksti pradėjau remti lygybės iniciatyvą civilinių partnerysčių klausimą. Bet čia pranešime ne apie tai kalbama. Čia kalbama apie tai, kad gali būti piknaudžiaujama gale su Europos pinant kažką. ES sutartise nėra pagrindo Bruseliui kištis į tokius reikalus. Ir kodėl aš balsavau prieš šį pasiūlymą? Tas darbas E, šis, ši rezoliucija yra nukreipta tik e, tam, kad kai kurie parlamento nariai būtų įvardinti kaip nesirūpinantis homofobiją. Mes kalbėkime apie sąžininkus teisinius procesus. Galime kal tikėti tikybę, e, lygybę ir teisingumu, bet taip pat turime tikėti teisės principų nepažeidinėjimu. която подкрепя и призовава за Kolegos, aš kategoriškai balsavau prieš šią rezoliuciją, nes joje yra remiama broliškos Lenkijos LGBTI propaganda. ES turi suprasti, kad dar yra valstybių ES, kuriuose šeima reiškia sąjungą tarp vyro ir moters, e, kuri gali turėti vaikų. ES turi žymiai svarbesnių reikalų dabar spręsti. Kalbėkim pirmiau apie juos ir palikime šeimos vertybės ir tradicinės, tradicinės vertybės valstybėms narės. Šis prievartinis LGBTI ideologijos primetinėjimas plus privalomas strategijos vaikams primetimas man primena senus laikus, kai diktatoriai tokią ideologiją primetinėjo. Artėja kalėdos ir tokia ideologija yra visiškai nepriimtina. Ačiū. LGBTI tai nėra ideologija. Žmonės yra LGBTI. Ir aš, paaiškindama savo balsavimą, noriu pasakyti, kad čia rezoliucija yra kalbama apie tai, kaip homofobija atsiranda mada ir kai kuriuose vietose tiesiog pratrūksta. Rezoliucijose nėra kalbama apie tai, kokią svarbą vaidmenį sportas gali atlikti kovojant su homofobija. Dar visai neseniai uh, buvo pradėta vaivorykštinė kampanija. Uh, Britanijos e, žirgų lenktynėse. Aš pats priklausau žirgų draugijoms ir e, Britanijoje dabar lygybė ir įvairovė šioje sporto šakoje tapo labai svarbi. Tad aš ir norėčiau pasakyti, dėja, sportas kartais tampa homofobijos arena. Tačiau taip pat tai yra vieta, kurioje mes galime padėti kovoti už lygybę ir galime išspirti homofobus ir tuos, kurie uh, komentuoja uh, homofobiškai e, turime išstumti. Pone Fox, aš susilaikiau balsuojant, nes e, kalbama apie neapykantos kalbos kriminalizavimą. Tai yra problemiška. Kas gali nuspręsti, kas yra neapykantos pasisakymai? Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra labai daug e, lesbiečių ir feminiščių, kurios nesutinka su naujais netolerantiškais traplyčiais aktyvistais. Uh, Jie iš tiesų reikalauja, kad mes moteris e, biologiškai negalvotume apie savo kūnus ir atsisakytume autonomijos. Antras dalykas - ES pastangos disciplinuoti valstybės narės ir jų demokratinius sprendimus, nes jos netitinka jūsų ortodoksijos, neleidžia prisidėti prie lygybės puoselėjimo. Biurokratinis e, nuostatų primetimas nėra politinė pergalė, sprendimų prieimimas neužkariaus žmonių širdžių. Le Breton. Ponas Breton. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šią rezoliuciją e, nukreiptą į Lenkiją, nes aš manau, kad ES neturėtų kištis į valstybių narių visuomeninius reikalus. Aš um, smerkiu Europos parlamento diskriminuojamą Elgijos, e, Lenkijos traktavimą. Ir e, yra priimti švietimo projektai dėl lytinio švietimo. Ir dabar kai kurios valdybės paskelbė e, e, tokias zonas be LGBTI. Be abejo, aš smergiu, aišku, kad aš smergiu žmonių e, diskriminavimą dėl lytinės pakraipos. Tačiau aš manau, kad čia mes kalbame apie kitus dalykus. Čia kalbame apie žmonių ideologinę kritiką. Kad ir kaip ten bebūtų, jeigu yra reikalingi E, paaiškinimai. Lenk... ES turėtų gerbti Lenkiją, o ne primesti tokią brutalią rezoliuciją. Ačiū, Ačiū. ponas Lopes Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes patvirtinome šią rezoliuciją didžiulę balsų persvarą. Tai yra nukreipta prieš smurst smurto kurstimą prieš LGBT asmenis. Sakyčiau, istorinis sprendimas. Mes vadovaujame savo hartiją, kuri draudžia bet kokį diskriminavimą. Norėčiau pažymėti, kad šioje salėje esu priverstas klausytis e, tokių dalykų, kad tarsi e, yra ideologija pasirinkti tai, ką tu myli. Tikrai ne, tai yra meilė ir, tai, ir laisvė mylėti tą žmogų, kurį tu pasirenki, pats yra mūsų pagrindinė laisvė. Mes kalbame apie. apie įvairias dienas ir švenčiame bei minime įvairias datas. Akivaizdu, kad kova su diskriminacija tęsiasi ar dėl darbo, ar dėl uh, rasės ir dėl lytinės orientacijos. Pone Jackie Jones, prašom. Ačiū. Aš palaikiau šią kelių frakcijų rezoliuciją prieš e, neapykantą LGBT ir išreiškiu solidarumą visiems, kurie kovoja už LGBTI Europoje ir pasaulyje. Tolerancija ir įtraukimas yra pamatinės vertybės, jomis grindžiame savo veiklą, reikia stiprinti kovą už LGBTI ir nėra, e, ir net negaliu įsivaizduoti, kad galima sukurti tokias zonas be LGTI asmenų Europoje ir bet, kaž, bet kur pasaulyje mes turime skatinti sveikus santykius, orumą ir tas ypač aktualu visoms mergaitėms Europoje. Taip pat reikia ginti LGBT asmenų judėjimo laisvę šeimos E, šeimų nariai turi tam tikras teisės, jos įtvirtintos e, mūsų bazinėse teisės aktuose, tačiau reikia ir kovoti už šias teisės. Pavyzdžiui, laisvos priekybos susitarimuose reikia tvirtinti e, nediskriminavimo nuostatas. Ačiū. Dėkui, ponė Kristina Anderson. Ačiū, balsavau prieš rezoliuciją, nes ši rezoliucija nėra homofobiška, tradicinė šeima tėtis, mama ir vaikas yra vienas iš pasirinkimų, tačiau balsavau prieš pirmiausia dėl to, kad parlamentas tiesiog rengia puikų šau. Homoseksualių asmenų teisių nesustiprinsime ir neapginsime, skaitydami pamokslus ir priminėdami rezoliucijas. Reikia elgtis kitaip, dirbti kasdien bei uh, kovoti su visais, kurie tiesiog e, smurtavo prieš LGBT asmenis. Problema yra ne europiečiai, o ta importuojama iš užsienio kultūra ir reikia galų gale uždaryti sienas, jeigu mes norime rimtai žiūrėti į LGBTI teisės. Dėkui. Pone Runanika. Ačiū, ponė pirmininkė. Lenkijos pasmerkimas. E, tai, kad Lenkijoje e, kitokios pakraipos lytiniai žmonės yra e, diskriminuojami, turbūt visi tam turi pritarti. Ir šiandien priimtame tekste nėra pasakyta, kad tiesiog yra smerkiamas Lenkijos noras pačiai spręsti. Eurofobija greičiau yra kurstoma, Ir e, populistai yra įvardinami kaip kaltieji dėl homofobijos. Tuo tarpu nematoma jokio ryšio tarp imigracijos ir islamo rykštės Europai, o statistika patvirtina, kad tai yra rimtesnė problema. Mes pasisakome prieš smurtą, prieš homoseksualus, bet nenorime, kad ta tema būtų naudojama tam, kad jūs savo ideologiją bandytumėt primesti Lenkijos vyriausybei, kuri yra demokratiškai išrinkta. Danke. Herr Ačiū. Ponas Bručinski, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Man teko garbė eiti vidaus reikalų ministro pareigas ir tvarkos ir teisingumo vyriausybės vyriausybėje buvau ministras, ši partija nepagristai užsipuolama, teigiama, kad Lenkijoje diskriminuojame LGBT asmenis. Galiu drąsiai pareikšti, kad kaip VRM vadovas kartu su policija ir kitomis teisės saugos struktūromis gyniau kiekvieną, kuriam ir buvo iškilusi grėsmė nepriklausomai nuo jos socialinės orientacijų. Kiekvienas pilietis nusipelno būti ginamas, taip pat ir gėjai. Man gėda klausytis e, panašių dalykų, e, kurias girdime šiandien, kai kurie kairieji Lenkijoje ir pasisakė šioje salėje skleidžia šias melagystes ir neteisybę. Niekas Lenkijoje nediskriminuoja LGBT asmenų, tai yra melas ir visiška neteisybė. Dėkui. Norėčiau paprašyti lankytojų neploti e, pagal mūsų darbo taisyklės. E, lankytojai negali išreikšti savo pozicijos. Dabar kolego Hardwood, prašom. Ačiū. Ačiū. Reiškiu pritarimą e, tai rezoliucijai, kuri nukreipta prieš diskriminaciją skirtą LGBT žmonėms Aš manau, kad labai gerai, kad išryškinti tie atvejai Lenkijoje susiję su tais atvejais, kai persiekiamas žmogus kunigas dėl to, kad pamaldų metu Varšuvoje išreiškė paramą LGBT žmonėms. Tai yra persiekėjimas. Visiškai negerbiamos ES vertybės. LGBTI teisės yra žmogaus teisės, jos privalo būti gerbiamos. Ačiū. Dabar periname prie kito darbų tvarkės punkto. Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. Balsavimo paaiškinimai. Žodis koleg... poniai Obry, prašom. Labai ačiū. Nuo 2002 metų Apple turėjo sumokėti 16 milijardų papildomų mokesčių ES. E, Liuks Kering, e, Markučių ir Solarang gamintojas Prancūzijoje turėjo sumokėti 2,5 milijardų papildomai. Kodėl nacionalinė administracija nieko nedaro? ir kodėl tos valstybės išlieka. Todėl, kad būtų idiotiška pasitraukti iš tokių šalių, kurios nerenka mokesčių. Mes kalbame apie mokesčių rojus, apie fiskalinės taisyklės pasaulyje, tačiau atrodo, kad ES eina e, keliu į mirtį. Valstybės narės. E, kalbėjo apie istorinės galimybės, kurios atsivėrė per e SBO darybas, tada tarptautinės bendrovės būtų galėjusios ap, būti apmokestintos. Uh, Europos parlamentas priimdamas šią rezoliuciją reikalauja tikro e, mokesčių teisingumo ir apie e, valsty, e, stambių įmonių deramą apmokestimą. Bet e, nenu, nebūkime naivus, tarptautinės bendrovės egzistuojant e, mokesčių rojams ir toliau žais mokesčių taisyklėmis ir mokesčių mokėtojai už tai turės mokėti. Děkuji. Stanislav Polček. V daňových otázkách velmi obezřetný, opatrný. Ačiū pirmininkė Aš visada apie mokesčius tengiuosi kalbėti atsargiai ir beveik niekada nebalsuoju už konsolidavimą arba vienodinimą ES, nes dabartinę padėtį laikau tinkamą. Tačiau išreiškiau paramą šiam, šiai rezoliucijai Pirma, dėl to, kad kairieji bandė pasiūlyti vieną bendrą minimalų mokestį. Taip pat reikia visiems atkreipti dėmesį į tai, kad ekonomika vis labiau skaitmenizuojama, iškyla pavojus mokesčių rojų ir todėl aš manau, kad skaitmeninė ekonomiką reikia laikyti europiniu reikalu. Ačiū pirmininkė, aš pritariau šitai rezoliucijai, nes manau, kad privalome kovoti su vadinamoju kūrybingu apskaitimu. Mes turime apmokestinti skaitmeninę ekonomiką. Turime užbaigti tą problemą, kai korporacijos uždirba milžiniškus pinigus, tačiau nemoka mokesčių, nes jų būstinės yra įsteigtos kitur. Tenka gailestauti, kad ES nesilaiko vienodos pozicijos tuo klausimu. Aš manau, kad mes turėtume balsuoti dėl tokių dalykų kvalifikuotą balsų daugumą. Keli. Na, aš džiaugiuosi iniciatyvą pradėti diskusijas naujajame parlamente šiuo sudėtingu klausimu, tačiau šiai rezoliucijai pritarti negalėjau. Klausimas nepaprastai sudėtingas. EBPO lygmenių bandoma rasti sprendimą, kaip apmokestinti skaitminės įmonės. Aišku, aš noriu sažiningesnių mokesčių apmokestinimo visose valstybėse narėse. Įmonės turi sumokėti mokesčius, tačiau reikia pripažinti, kad dauguma skaitmeninių įmonių yra tarptautinės. Taigi manau, kad platesnių mastų, EBPO mastų reikia ieškoti sprendimo kitais metais. Viena šaliai ES veiksmai gali pakengti mūsų konkurencingumui ir gali būti suvokiami kaip išpolis prieš JAV kompanijas ir susilaukti atsako. Ačiū. Toliau kalbėsime apie kitą klausimą, tai yra teisės viršenybė Maltoje. Lopes Aguilar kalbės. Ačiū šyrit, dalyvaujant Van der Leyen ir Jean Michel, mes kalbėjome apie Lisabonos sutartį ir apie ES pagrindinių teisių hartiją. Kai kurie deputatai klausė, o kodėl nekalbame apie situaciją Maltoje? Ir gavo atsakymą, kad O pažvelkite į situaciją Lenkijoje ir Vengrijoje. Parlamentas privalo priimti teisės aktą tokį, kurį priėmė lybė komitetas. Tai yra dėl teisės viešpatavimo mechanizmo, kuris būtų objektivus ir būtų tikrinamas reguliariai. Nepriimtina, kad šiuo metu, kai biudžetas patiria spaudimą, regioniniais fondais gali naudotis valstybės, kurios nesilaiko teisės viršienybės principo. Toms. Ačiū, Ačiū ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Mane šokiruoja iš Maltos ateinančios žinios. Perduodamos vizos, korupcija, mokesčių oazės politinė padėtis Maltoje atrodo žymiai blogesnė, negu galėjome įsivaizduoti. Žurnalistės nužudimo, e, nužudimas siejamas net su ministrų kabinetu. Bet koks atsakingas pareigūnas, politikas tokiams aplinkybės atsistatydino. Prieš porą metų kai kurie mano kolegų, tarp jų ir socialistų, bandė pateisinti Maltos vyriausybę. Ir tai buvo tie žmonės, kurie kita vertus uh, išsijuose smerkia vyriausybės, kurios nepriklauso jų politiniai šeimai. Taigi akivaizdžiai laikomės dvigubų standartų. Korupcija, politiniai žudimai, teisės viršenybės paminimas vyksta ir kitur. Todėl aš kreipiuosi Europos komisiją, kad būtų sukurta bazė sąžiningam teisės viršenybės statuso įvertinimui, pasitelkiant kriterijus, kurie turi būti visiems vienodi. Ponas Pospišyk dabar. Děkuji, děkuji. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Aš šią rezoliuciją rėmiau, nes manau, kad nužudimas, žurnalistės nužudimas Europos vertybių kontekste viena iš valstybių narių yra siaubinga baisus nusikalstamas veiksmas, todėl normalu, kad mes e, svarstome šį klausimą. Mes nesame teisėjas saugos institucija, negalime kištis į teismų Maltoje nepriklausomybę, tačiau teisės viršenybė ir e, kiti principai yra europiniai. Todėl moraliai esame įpareigoti pareikšti, kad stebėsime, kaip politikai ir teismai tirs šią bylą ir darysime tai, kai manydami geriau, kad Maltos e, teismai rastų nusikaltelius, kad jie būtų patraukti baudžiamojo atsakomybė ir sulauktų atitinkamos bausmės. Net jeigu tie nusikaltimo vykdytojai yra iš Maltos politinės bendruomenės. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Žinoma, aš remiu šią rezoliuciją, šią paremiau, nes joje kalbame apie tai, kaip demokratiškai valstybėje nužudoma žurnalistė. Dėja, tai kelia rimtą susirūpinimą ir tokias rezoliucijas galime tik remti, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į aštuntą dalį. Ten yra parašyta, kad jeigu teismų reforma nebus užbaigta, galės būti pritaikytas septintasis straipsnis. Maltoje nužudyta žurnalistė. Prancūzijos piliečiai kiekvieną dieną eina į gatves. Barcelonoje tas pats vyksta. Policija su demonstrantais kovoja. Bet ne vienoje tų valstybių septintas straipsnis nėra pritaikomas. O paskui septintas straipsnis yra pritaikomas mano tėviniai Lenkijai, o mes bandome reformuoti Lenkiją. Ir Lenkijai, e, Lenkijoje, e, le, teismai Lenkijoje, jeigu nebus reformuoti, išliks kaip komunistų laikais. Ačiū, dabar periname prie iniciatyvos dėl apdulkintojų. Pirmiausia, ponas Keller. Na, e, apdulkintojų klausimas yra labai svarbus visuomeniai ir apdulkintojų svarba e, žemės ūkiui, e, bioįvairoviai buvo plačiai aptarta čia parlamente, bet iš tikrųjų bičių išgyvenimo klausimas dabar patraukia visuomenės dėmesį, mes turime veikti atitinkamai ir atsakingai. Šią savaitę vakarų Korke mano rinkiminė apygardoje buvo sukur, įkurta nauja asociacija, kuri kovos už bites. Ir bitininkų asociacija e, taip pat turėt, rems bičių bitininkus ir rems tuos, kurie norės e, kurti savo avilius. Tokios iniciatyvos e, plinta visoje Airijoje ir Europoje ir labai svarbu, kad busimoje BŽOP būtų numatytos priemonės bitininkams remti. Na, galbūt tai yra svajonė, bet argi nebūtų puiku, jei kiekvienas ūkininkas turėtų bent po vieną avilį. Ačiū. Ačiū. Dabar ponia Melanšuel. Aš tvirtai pritariau šiam tekstui. E, jame norima pasiūsti papildomą e, pavojaus signalą dėl e, nerima keliančios apdulkintojų situacijos Europoje ir visame pasaulyje. Iš tikrųjų yra numatoma e, nuo 18 metų sausio 1 dieną buvo imtasi stipresnių iniciatyvų dėl apdulkintojų, kadangi padėtis yra katastrofiška. E, nyksta e, ir naminiai, ir laukiniai vabžiai apdulkintojai, tai kelia pavojų mūsų ekosistemoms ir apskritai visai biologiniai vairoviai. Ir e, iš tikrųjų bitės mums teikia nemokamą paslaugą ir jeigu jos e, dinktų, tai e, visų pirma žlugtų mūsų žemės ūkis. Na, galiu pateikti pavyzdį. Kinijoje e, ištisose regionuose išnyko vabžiai apdulkintojai ir dabar tą darbą tenka atlikti e, rankomis. Taigi mums tenka kolektyvinė atsakomybė, mes turime pritarti visiems e, sprendimams, kurie užtikrina apdulkintojų išgyvenimą. Ačiū. Ačiū dabar ponia Šoidrova. Ponas ir ponai, nekartosiu to, ką jau pasakiau, kuomet svarstėme šį pranešimą. Norėjau padėkoti pranešėjai. Norėjau taip pat e, pasveikinti su puikiu pranešimu ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas tokia didelė balsų dauguma pritarė šio pranešimo nuostatoms, kuriuose pateikiami ypatingi pasiūlymai e, kaip išspręsti bičių apdulkintojų problemas, e, nes bitės sparkiai prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo, tačiau taip pat mums rūpi ir mūsų ūkininkų gebėjimai toliau dirbti žemę. Apdulkintojų populiacijos mažėjimas reiškia ir derliaus mažėjimą tuo pačiu. O ūkininkai neturėtų būti laikomi smenimis, kurie e, mūsų gamtai daro žalą. E, atvirkščiai jie prižiūri landšaftus ir be jų mes kai kurių žemės plotų apstai negalėtume naudoti. Ponas Ujėlį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi esu šešiems pranešėjas SRD frakcijoje, Tai norėčiau padėkoti kolegoms parlamento nariams už tai, kad palaikė mūsų pasiūlymą ir patvirtino pranešimo apie apdulkintojus tekstą. Vakar diskusijoje daug pristačiau argumentų, kodėl reikėtų balsuoti už šį pranešimą. Svarbiausia, reikia skatinti ir teisės aktų prieimimą šioje srityje, tačiau e, taip pat turime nepamiršti ir žaliojo kurso, kurį turime vertinti rimtai ne tik Europos parlamente, tačiau ir kiekvienoje šeimoje turime keisti savo įpročius, turime atsisakyti tam tikros veiklos, prie kurios esame pripratę. Tas e, pasakytina ir apie mūsų santykį su bitėmis ir kitais apdulkintais. Ponas Vondra dabar kalbės. Pone pirmininkė, dažnai šiame parlamente mes girdime įvairių įspėjamųjų ideologinę pasaulyje žiūrą grindžiamų kalbų. Prieš dešimt metų parlamentas, vadovaudamas žaliai ideologiją, pritarė teisės aktams dėl biodegalų, biokūro. Ir e, čekų premjeras e, smarkiai praturtėjo e, įsigaliojus šiems teisės aktams. Mes apie tai kalbėjome vakar. Vakare pesticidai, tokie kaip Roundup, yra naudojami auginant rapsus ir bitės E, kiti apdulkintojai dėl, dėl to žūsta. Taigi Europos parlamentas taip pat yra dėl to kalpas, kaltas, pana Žembaskis žodis. Gerbimi kolegos, bitės ir jų gerovė yra labai svarbi ne tik Bulgarijai, man asmeniškai, tačiau ir visai Europai, todėl aš pritariu rezoliucijos projektui. Pesticidų Būtina uždrausti pesticidų naudojimą, tačiau turime netitrūkti nuo tikrovės, jeigu savo veiksmų negrysime mokslininkų išvadomis, tai jie net neš mums jokios naudos. Dokumento nuostatas siūlomi kraštutinumai, nes kai kurie pesticidai yra saugus ir remiantis mokslininkų išvadomis jie nedaro žalos apdulkintojams. Taip, mums reikia apsaugoti bites viena vertus, tačiau reikia nepamiršti žemės ūkio. Ačiū. Ponas Pospišil. Pane předsedo, já pouze řeknu, co říkali moji. Pirmininkė. Aš tik pakartosiu, ką jau sakė kolegos. Iš pirmo žvilgsnio šis klausimas atrodo nedėra su ES darbo atvarke. Bet klausimas yra labai rimtas ir labai svarbus. Todėl gerai, kad parlamentas nagrinėja šį klausimą ir svarsto su žemės ūkiu susijusius klausimus, taip pat ir galima apdulkintojų išnykimą. Tai yra ekonomiškai svarbus klausimas, todėl aš paremiau šią rezoliuciją. Aš norėčiau, kad Europos žemės ūkis nebūtų silpinamas ir kad būtų išvengta katastrofos. Pereisime prie pasiūlymų dėl rezoliucijų sąlygų skaitmeniais sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarimas. Pirmiausia, Pone Melyje. Akivaizdu, kad sveikatos priežiūros paslaugų skaitmeninimas tampa tikrovė. Technologijų pažanga, taip pat geresnės žinios apie mūsų organizmą pasiekė tokį lygį, kad e, kita revoliucija gali įvykti tik skaitmeninimo srityje. Maždaug 10 procentų ES BVP e, yra dabar sukūriamas informacinėmis technologijomis. Tai yra didelis iššūkis ir aš e, turiu pasakyti, kad e, yra dabar renkami duomenys, būtina surinkti kaip galima daugiau duomenų tyrimams atlikti, taip pat reikia numatyti ir saugiklius,